Ladies and gentlemen, ladies and. Ponios ir ponai. Gerbiami kolegos, Europos energetikos saugumo strategija. Pranešėjas ponas Saudargas. Balsuosime. Balsuosime dėl pranešimo projekto. Balsavimo sąrašą turite ant stalo. E, turėjote progą pailsėti, nes prasidėjo posėtis 10 valandą, ne visiems tai pavyko, nes vyko koordinatorių posėdis, kuris prasidėjo 9, bet dabar turime pradėti balsuoti. Mėly bičiuliai, bandomasis balsavimas, kaip visada pradžioje. Ar jums patinka IT komitetas? tikriname elektroniniu būdu. Ar visi spėjom balsuoti? Baigiame. Na, ne taip ir blogai, ne taip ir blogai. Tačiau turėtume tai pasitikrinti visą laiką. Auga tas mėgimas komiteto ar ne. Po keturių metų bus rinkimai ir turime dar daug laiko, tad pastreniruosim dar. Viskas yra mūsų elektroninė kampanija šiuo atveju. Ar yra kolegų iš Jungtinės karalystės čia? Kas yra iš Jungtinės karalystės? Gal iš asistentų kas nors? linkime sėkmės. Nieko daugiau, tik didelės sėkmės. Na, jūs teisūs, atsako į repliką pirmininkas. Mėly bičiuliai, dabar jau pradėkime. Laiko turim nedaug, nes e, balsavimas laukia ilgas. Pirmasis kompromiso pakeitimas. Kas už? Against. Abstain. Kas prieš, kas susilaiko? Priimtas. Vienas, trys, vienas. Kas už? Prieš. Elektroniškai pasitikrinsime. Pradedame. Vienas, trys, vienas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kompromisinis pakeitimas numeris 3. Už, prieš, susilaiko, Patvirtinta. 135. Už. Prieš. Susilaiko. Turime pasitikrinti. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisinis pakeitimas numeris 3, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 2-2-0 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Kompromisinis pakeitimas 4, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 1-6-4, kas už, kas prieš, turėtume pasitikrinti, pradedame balsavimą. Baigiame balsuoti. Atmesta. Kompromisinis pakeitimas penki. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Vienas devyni du, kas už, kas prieš susilaiko patvirtinta. 197 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 200 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 201 kas už, kas prieš. Atrodo patvirtinta, bet reikia pasitikrinti. Pradedame balsuoti dėl 201. Pradeda. Baigiame. Patvirtinta. 202. Kas už, kas prieš. Kas susilaiko. Patvirtinta. 203. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 208. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 223 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime, pradedame balsuoti dėl 223. Balsavimas baigtas. Atmesta. 221 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 11 pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 8 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Imko 4 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 16 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Devintas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. Dešimtas kompromisas, nes 252 atsimtas. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 272 už, prieš turime pasitikrinti, labai dėl to atsiprašau. Pradedame ir baigiame balsuoti. Patvirtinta. 270 už, prieš. Vėl pasitikrinti reikia. Pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Atsiprašau, bet kiekvieną kartą vis reikia tikrinti. Vienuoliktas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 282, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 12 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 286, kas už, kas prieš, Turime pasitikrinti, labai atsiprašau, 2, 8, 6. Patvirtinta. 2, 9, 4, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 13 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 303 kas už, kas prieš. 313 atsiprašau. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta. Vienas 13a kompromisas. Kas už, kas prieš. Kas susilaiko reikia pasitikrinti. Pradedame ir baigiame balsuoti. Patvirtinta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmestas. Vienuoliktas. Už. Prieš. Susilaiko. Taip pat atmesta. Bet pasitikrinkime dėl vienuolikto. Baigiame. Patvirtintas. 314. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinti reikia dėl 314. Pradedame. Čia pirmoji dalis bus. Baigiame balsuoti. Atmestas. 319 antra dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pirma dalis čia yra taip. 319. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtinta. Mes dabar einame prie labai ilgo balsavimo sąrašo nuo 314 iki 340. Keturi. E, kas už? Kas prieš? kas susilaiko. Atrodo patvirtinta, bet dar pasitikrinkime, kad būtų tiksliau. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar einame prie kitų pakeitimų grupės. 3, 1, 4, 3, 1, 9. Vėlgi už visus kartu, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Toliau 319 antra dalis ir 321. Kadangi tai yra vienodi pakeitimai, kas už, kas prieš, kas susilaiko, Patvirtinta. 315. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 40, 14 pakeitimas, kas už. Kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. 15 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 343, kas už, kas prieš, kas susilaiko. 341, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 341. Pradedame, baigiame balsuoti. Patvirtinta. 347, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 345 už, 345 ir 346 kartu. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Na gerai, pasitikrinkime dėl abiejų, dėl 345 ir 346. Pradedame ir baigiame balsuoti. Atmesta. Šešioliktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 351, kas už, kas prieš. Trys penki vienas, antroji dalis, kas už, kas prieš. Tai yra, pra, pradedame ir baigiame balsuoti. Patvirtinta. 3, 4, 8 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 370, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 17 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 374, kas už, čia paskutinis sakinys tik tais, kas už, kas prieš, kas susilaiko, Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 371. 8 tai yra. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 379. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 18 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 3, 8, 6, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime dėl 386. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dabar du kartu 366 ir 485. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Du pakeitimai 366 ir 415. Atmesta. 3, 9, 4, kas už, kas prieš. Dar pasitikrinkime. 3, 9, 4 pradedame, baigiame. Atmesta. Trys septyni. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Kas gali atspėti, aš irgi negaliu. Taigi pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta ir dabar pereikime prie vieną minutėlę. Mes turime patikrinti 11 pakeitimą. Dabar atrodo jisai patvirtintas.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 Pasitikrinkime dėl 413. Pradedame ir baigiame balsuoti. Atmesta. 19 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atrodo patvirtinta, bet reikia pasitikrinti dėl 19 kompromiso. Pradedame balsuoti. Ir baigiame. Patvirtinta. 405. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 408. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 409. Aštuntas. Baigiame. Atmesta. 369. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atrodo atmestas. Atmestas. Gerai, pasitikrinkime dėl 369. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas. Aš niekada neatsisakau, jeigu prašoma patikrinti, nes e, bet šiaip tai nematau, kada keliate rankas, kelkite, kad būtų matoma. Sveikinu ponė, nes būtent jūs sugalvojate, kad reikia pasitikrinti. 417, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 418, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Dėl 418. Pradedame, tai yra baigiame. atmestas. 416 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Bet kelkite matomai rankas. 416. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu ir baigiame. Atmestas. Man neįmanoma taip greitai suskaičiuoti. 421. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko, patvirtinta. 414, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Pradedame ir baigiame balsuoti atmestą. 367, kas už, kas prieš, pasitikrinkime dėl 367. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 20. Kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 4, 8, 0, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 419 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas 20a e, kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta 445 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta 443 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta 450 kas už kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 451, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 452, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 453, už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Dėl 453. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 454 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 20 be kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 21 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 252 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 22 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. E, keturi, septyni, aštuoni, kas už, kas susilaiko. Keturi, aštuoni, du, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Keturi, aštuoni, trys, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 483. Pradedame. 483. Baigiame. Patvirtinta. 484 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 485 kas už, kas prieš. Atrodo patvirtinta, bet reikia pasitikrinti dėl 485. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 486 kas už. Kas prieš. Kas susilaiko. Ta pati dauguma patvirtinta. 487 kas už. Kas prieš. Atrodo, kad jokios persvaros nėra. Reikia patikrinti 487. Baigiame. Atmesta. 38. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 38. Baigiame. Patvirtintas. 191. Kas už, Atsiprašau, 491, sako pirmininkas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, turime pasitikrinti dėl 491. Baigiame. Patvirtinta. 365 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 23 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 516, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 505, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 504, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 24 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 507. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtintas. 506. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtintas. 25. Kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 523. Kas už. 535. Atsiprašau. Kas už, kas prieš kas susilaiko, pasitikrinkime. Penkišimtai trisdešimt penktas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 534. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, turime pasitikrinti. 534 pasitikrinkime. Baigiame. Patvirtinta 606 kas už, kas prieš. Kas susilaiko patvirtinta 26 kompromisas kas už, kas prieš. Kas susilaiko patvirtinta 27 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 166 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 28 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 29 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtinta, 571 kas už, kas prieš, Turime pasitikrinti dėl 571. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 586. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko patvirtinta? 583 atsimtas, todėl einame prie 584 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtintas. Antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtintas. 589, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 590, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta Patvirtinta. 588 kas už, kas prieš. Turime pasitikrinti. Atrodo taip, bet 588. Pasitikrinkime. Baigiame. Atmesta. Penktas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 30. Kompromisas kas už kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 603, kas už, kas prieš, kas susilaiko, turime pasitikrinti dėl 603. Baigiame. Patvirtinta. 604, kas už, prieš, susilaiko. Atmesta, bet pasitikrinkime dėl 604. Baigiame. Atmesta. Imko 15. Kas už, kas prieš kas susilaiko patvirtinta. 659 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 605 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 635 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 31 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 608 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šeši šimtai aštuntas. Tikrinkime, kadangi tai yra svarbus pakeitimas. Ir baigiame balsuoti atmestas. Bet labai nedidelis skirtumas. 662. Kas už, kas prieš kas susilaikė, atmet, patvirtintas, kas 615, e, kas už, kas prieš patvirtintas. 32 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 32a kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 631, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 633, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 634 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Pasitikrinkime vis tik tais. Dabar Pažiūrėsime ir pamatysime. Balsuokite. Baigiame. Matote? Ačiū. Jūs turbūt pakeitėte minti, minti, e, savo e, mintis, kaip balsuoti. 20. 3, 6, 3, 4. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime. 636 čia yra. Baigiame balsuoti. Atmestas. Bet jūs buvote teisūs, tikrai reikėjo pasitikrinti. Septyni, šeši, e, keturi, septyni, penki, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Baigiame. Patvirtinta. 630. Kas už, kas prieš. Kas susilaiko. Pasitikrinkime. Dėl 630. Baigiame balsuoti. Atmestas. 34 A kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 646. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 647. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 648. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. 30. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. 35a kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 36 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 36a kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 37 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 688, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 688. Pasitikrinsime, pradedame balsuoti ir baigiame balsuoti. Atmesta. 689, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 38 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Dešimtas pirmoji dalis, kas už. Atsiprašau, sako pirmininkas. 38 A, jūs visiškai teisūs. Kas už? Kas prieš? Čia kompromisas 38a reikia pasitikrinti elektroniniu būdu, prašom pradėti. Taigi 38a. Balsuoti baigiame. Patvirtintas. Dešimtas, pirmoji dalis. Kas už, kas prieš. Kas susilaiko patvirtinta. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirt, pasitikrinkime. Inta ketvirtas. Elektroniniu būdu tikriname ir baigiame. Patvirtinta. Inta septyni Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 760, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Inta 11, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 181, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 698, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pat... atmesta. 701, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 700, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 700. -ojo. Baigiame Atmesta. 699 kas. 699 kas už, kas prieš. Susilaikė. Turėtume pasitikrinti. Kviečiu visus aktyviau kelti rankas. 699. Baigiame. Aštuos. 708. Kas už? Kas prieš? susilaikė. Septyni šimtai aštuntas tikriname. Baigiame. Atmesta. 702 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 708, 703 kas už, kas prieš, susilaikė, Atmesta. 703 atmetėme. Tikriname dėl jo. 703. Baigiame tikrinimą. Atmesta. 705. Ir kas už, kas prieš, pasitikrinkime tikrinamės. Baigiame. Patvirtinta. 39a kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 737 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 40 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 41 kompromisas už, prieš sulaiko tvirtinta. 40b kompromisas. Kas prieš, susilaikė patvirtinta. 739, kas už. Kas prieš, susilaikė patvirtinta. 40c, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 4, 41, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 7, 4, 7, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkim. 7, 4, 8. Tikrinamės elektroniniu būdu. Baigiame. Atmesta. 25 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 762 kas už, kas prieš, susilaikė, Patvirtinta. 753. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 754. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 42. Kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 12. Už. Prieš. Pasitikrinkim. Greičiausiai patvirtinta, bet pasitikrinkim dėl 12 inta pakeitimo. Baigėme tikrinti. Patvirtinta. 43 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintas. 761 už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. 685 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 769 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 43a kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 44 kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 778 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 773. Kas už? Kas prieš? Pasitikrikim dėl 773. Tikriname elektroniniu būdu. 776, sako pirmininkas. Tikrinamės dėl šito. Baigėme. Patvirtinta. Septyni septyni devyni, kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Aštuonioliktasis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 781. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim dėl 781. Baigiam balsuoti. Baigiam balsuoti 777, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 46 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 47 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 799 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkim. Dėl 799. Tikrinamės. Regisi atmesta. 798. Kas už? Prieš. Susilaikė. Tikrinamės. Baigėme. Patvirtinta. 808 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 801 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 802 ir 807 balsuom dėl apie jų kartu, nes jie identiški. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Imta 15. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Imta 15. Antroji dalis. Tikrinamės. Baigiame. Atmesta. 803. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 805. Už? Prieš? Susilaikė atmesta. 806. Už? Prieš? Susilaikė atmesta. 804. Už? Prieš? Susilaikė atmesta. 13. Už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. 709. 13 patvirtinom, sako pirmininkas. Minutėlė, minutėlė. 13 patvirtinom. Tad dabar 49 kompas už prieš susilaikė patvirtinta. 821, kas už? 812 pasitaiso pirmininkas. Suprantate, kaip nelengva, sako pirmininkas. Kas už? 8, 1, 2. Kas prieš? Susilaikė, turime pasitikrinti. 8, 1, 2. Atrodo atmesta. Pasitikrinkim. Jau pradėjom tai ir pabaigėm visus pasitikrinimo darbus. Baigėme balsuoti. Atmesta, akivaizdu. 815, kas už? Kas prieš? Susilaikė, patvirtinta. 816, kas už? Prieš. Susilaikė, patvirtinta. 820, kas už? Prieš. Susilaikė, patvirtinta. 819, kas už? Prieš. Susilaikė. Tikrinkime. 819. 819. Baigiame balsuoti. Atmesta. 818. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 8. 2 vienas kas už, kas prieš, susilaikė. Regis patvirtinta, tad pasitikrinkim. 8, 2, 1. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. A kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. B kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. C kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 42 pakeitimas už prieš, susilaikė. Pasitikrinkim. 42. Nes iš tikrųjų sunku nuspręsti. Baigėme balsuoti. Keturiasdešimtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, Tikrinkime. Baigiame. Patvirtinta. D kompromisas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 43 už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. E kompromisas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. F kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. FA kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 58 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 59 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 60 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 62 už. Prieš Pasitikrinkim dėl 62. Baigėme. 63. Už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim. Dėl 63. Baigėme. Atmesta į kompromisas. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 71 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 80 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 122 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 82 už, prieš susilaikė patvirtinta. 81 už prieš susilaikė patvirtinta. 70 už prieš susilaikė. Pasitikrinkim. Kviečiu aktyviau kelti rankas ir tikrinamės dėl 70 pakeitimų. Baigėme. Patvirtinta. 77 už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 120 už. Šimtas dvidešimtas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Pasitikrinkim dėl 120. Baigiame. Patvirtinta. 79 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 94 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 90 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. LA kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 102 pakeitimas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 69 už. Prieš. Susilaikė. Tikrinkime. 69. Baigiame. Patvirtinta. 85 už prieš, susilaikė. Tikrinkime, nes taip ir neaišku, ar tikrai patvirtinam. Dėl 85-ojo. Baigiame. Patvirtinta. M kompromisas kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Šimtasis už prieš susilaikė patvirtinta. 68 už, prieš susilaikė patvirtinta. 93 už, prieš susilaikė patvirtinta. 104 už, prieš susilaikė patvirtinta. 74 už, prieš susilaikė patvirtinta. 103 už, prieš susilaikė patvirtinta. 105 už, prieš susilaikė patvirtinta. 106 už, prieš susilaikė patvirtinta. 124 už, prieš susilaikė 124. Tikrinkime elektroniniu būdu. Baigime. Patvirtinta. O kompromisas kas už? prieš susilaikė patvirtinta. 125 už, prieš susilaikė patvirtinta. 123 už, prieš susilaikė patvirtinta. Tikrinkime, 123. Baigiame. Patvirtinta. 118 kas už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim dėl 118. Pradedam. Baigėme. 121 kas už. Kas prieš. Susilaikė patvirtinta. 119 kas už. Prieš. Susilaikė Tikriname dėl 119. Baigiame. Atmesta. gerbiami kolegos, turime pranešėjo siūlymą, kai dėl e, konstitucijų dalių siūloma balsuoti kartu, tačiau jeigu bent kas nors vienas iš mūsų pasakytų ne, teiks balsuoti dėl kiekvieno punkto atskirai. Tad turime visi vienbalsiai sutarti, kad dėl paskutinės dalies citations vadinamosios balsuosime dėl visko iš karto. Turit pas, paspaus mygtuką ir pasakyti taip arba ne. Nesutinkate, ar ne? Taip. Aš nenorėčiau, kad būtų balsuojama dėl visų tų dalykų iš karto. Tokiu atveju, sako pirmininkas, geri, mano mėly geri bičiuliai, čia treniruojamės balsuoti dar iki kito mėnesio, šiek tiek treniruojamės. Mes turime balsuoti dėl kai kurių pakeitimų kartu, nes jie identiški. 1, 2, 17, 18. Pradedam nuo trečio tiesa, dabar trečiasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dabar 1, 2, 17 ir 18. Bei 19. Kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta. Septintasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturioliktasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntas už, Aštuntas ir devintas už prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtas. Dešimtas ir vienuoliktas. Už prieš susilaikė patvirtinta. Dvyliktas. Už prieš susilaikė patvirtinta. Tryliktas už prieš susilaikė patvirtinta. Šešioliktas už prieš susilaikė patvirtinta. Penkioliktas už prieš susilaikė patvirtinta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 Tai štai, siūlymas buvo geras šiaip, nes paprastai buvo, nebuvo labai didelės daugumos vieną ar kitą pusę balsuojant. 13, 14, 15 gal kolegos ir nepritarė kai kuriems iš jų. Reikėjo tai pasitikrinti. Tad ačiū už jūsų sprendimą, o dabar balsuosime vardiniu būdu. Tai bus elektroninis balsavimas. Galutinis balsavimas dėl viso siūlymo. Pradedam balsuoti. Susitelkim dar prie šio darbo, kolegos. Ar visi spėjom balsuoti? Baigiame. 42 balsavo už, 13 prieš, 4 susilaikė. Sveikiname mūsų pranešėją. Jeigu norite E, tarti keletą žodžių, prašau, gerbiamas kolega. Prašom, ponė Saudargai. Noriu padėkoti visiems už atliktą darbą. Dėkui, sako pirmininkas. Ačiū, kolegos. Ačiū, kad balsavot. Hello. Colleagues, let's continue. Kolegos, tęskime darbą. Ponas Buzikas turi išvykti į svarų posėdį Lenkijoje, dėl to prašė manęs, kad jį pakeiščiau. Taigi, nekalbė... dabar kalbėsime apie Europos perdamo sistemo operatorių tinklą, tinklo darbą energijos saugų sąjungos kontekste. Ir ENSO mums pristat, parengė pristatymą ir tuomet pasidėsime nuomonėmis. Kviečiu ponį Bentą Hagen, sveikinu atvykus e, e, pas mus, taip pat poną Muzackį, kuris yra NSOG pir, e, pirmininkas, taigi OG reiškia dujos. Taigi, noriu pasakyti, ENSO yra Euro, Europos perdamo sistemo operatorių tinklas. Ir ENSO E reiškia elektros perdamo tinklų, o ENSO G reiškia dujų perdamo tinklų. E reiškia elektra, G dujos. Ir jų tikslas yra didinti bedarbiavimą tarp perdamo sistemo operatorių visoje Europoje, kad būtų užtikrinta visos Europos perdimo sistemos plėtra pagal Europos energetikos tikslus. Beje, būtų malonu, jeigu, būt, jeigu galėtumėte tyliau elgtis, nes trukdote. Ačiū. Taigi, ENSO buvo įsteigtas pagal trečiąjį Europos dokumentų paketą 2009 metais skirtą vidaus energijos rinkai, kuris įsiekima liberalizuoti e, Europoje energetikos rinkas. Turime maždaug valandą 15 šiam klausimui. Tad norėčiau iš karto steikti žodį poniai Hagim, kad padarytų savo prezentacijai. Tai tam ponė turite esmės mintas, prašau. Labai ačiū. Labai ačiū iš kvietimą. Aš esu Benta Hagem, esu vicepirmininkė ENSO taryboje ir to esu išrinkta pirmininkė atmesti dviem metams. Mūsų indėlis į energetikos sąjungą yra užtikrinti tiekimo saugą, saugumą ir taip pat užtikrinti konkurencingumą. Kyla tokia netgi nedėlimo tril, Tai trejopas pasirinkimas energetikos srityje, kaip reikia. Ir dėl to reikia imtis partinės priemonių, kad būtų galima įspręsti šie klausimai. Energetikos sąjunga kaip tik turi šios klausimus išspręsti. Ir perdamos sistemo operatoriai turi prisijungti ir yra labai svarbus sprendžiančios klausimus. trumpai priminti dėl mūsų oficialių įgaliojimų. Jėmėsi trečiuoju energetikos paketu, taip pat elektros direktyva ir dujų direktyva. Ir NSOE, NSO, NSOG ir ACER organizacijos yra labai svarbios tam, kad būtų galima atlikti būtinus perėjimus energetikos rinkoje. labai sunku naudoti šitą priemonę. Taigi, mes aptarnaujame 41 perdamas tamo operatorių iš 34 šalių, tai yra nacionalis monopolijos, kurios tarnauja visuomeniai ir mus prižiūri e, rinkos reguliuotojai. 1000 gigavatų siekia generaciniai pajėgumai Europoje, kuriais mes pasirūpinamės. Ir perdamo linijos apima 300 tūkstančių kilometrų. Mūsų pagrindiniai tik užduotis yra plėtoti dešimtmečio planus, kaip plėsti tinklus ir to grįšiu vėliau. Taip pat kuriame ir plėtojame tinklų kodeksus. Tai yra labai detalus reglamentavimas, bet be to reikia vidaus rinkai ir mes kūrėme rinką, rinkas. Ir taip mes bendradarbiaujame regioniniu lygiu, tai mums yra labai svarbu. Labai svarbu yra regioninis bendradarbiavimas. Greta europinio bendradarbiavimo vyksta regioninis bendradarbiavimas. Ir taip pat mes e, konsultuojame politinius klausimus. investuojame 150 milijardų eurų į Europos infrastruktūrą. Iki 30 metų siekiama taip, investuoti ir tai yra trešdalis visų investicijų, kurios bus daromas Europoje pagal Junkerio paketą. Matysime dar daugiau investicijų. Taigi investicijų tikrai yra labai daug ir investuojame nuolat. Kūrėme 25 tūkstančių kilometrų e, pastovės srovės linijų ir 30 tūkstančių kilometrų kintamos srovės linijų. Ir kągi tai reiškia? Tai mums 20 procentų padės sumažinti anglės dvideginio emisijas energetikos sektorija, taip pat 60 procentų apimsime res ir Kainos turėtų sumažėti nuo 2 iki 5 eurų už megavatvalandę. Taigi, taip apitiksliai vertinant, 1 euro investicija duoda 2 eurų naudą. Taigi tikrai labai situacija yra gera. Tokios investicijos. Ką darome toliau? Reikia reglamentavimo. Ir mes esame išplėtoję tris tinklų kodeksus elektros rinkai, tris tinklų kodeksus elektros tinklams ir keturis papilnus kodeksus taip pat tinklų tinklų įvaldymui. Čia yra daug tūkstančių dokumentų, puslapų dokumentų ir tik šiais metais tai turi, jie turi būti priimti. Ir jais siekiama užtikrinti sėkmingą vidaus rinkos veikimą. Tačiau mes ne tik kuriame reglamentus, mes taip pat ir kūrėme rinkas. Ir štai sukūrėme didžiausią pasaulyje tarptautinę energetikos rinką. Vyksta aukcionai pagal e, todinos kainas ir dėl to nauda, nauda didžiulė, nes mažesnės kainos, mažiau emisijų, geriau panaudojami tinklai ir užtikrama didesnė sauga, tikimas saugumas. Pavyzdžiui, praėjusiu metu kovo 15 dieną ta pati kaina buvo nuo Barenco jūros pakrantės iki Iberijos pusėsalio. Tikiuosi, kad praėjusiais metais taip pat ir Čekija, Rumunija, Hungri... E, Vengrija ir Slovakija taip pat prisijungs į vidaus rinką. Ir tuomet galbūt tokia pat kaina bus iki pat Jaudosios jūros. Taigi, kūrėme rinką. Taip pat energetikos sąjungoje kalbama apie, apie regionę bendarbiavimo svarbą. Pėdamo sistemo operatoriai visuomet bendarbiaudavo regionų lygių. Ir mes geriname regioninį koordinavimą, kad užtikrintume geresnį sistemos darbą. Taip pat daug naudojama atsinaujančių išteklių. Tai mums nemažas iššūkis yra. Ir mums reikia atsakyti šį iššūkį. Dėl to kūrėme naujus tiekimo saugo, saugumo užtikrinimo tinklus, centrus tai yra. Bus startis turėtų būti pasirašyta šiais metais ir tai tame turėtų dalyvauti visos perdavimo sistemo, visi perdavimo sistemo operatoriai, jie turėtų apimti savo regionus ir siekiama tinkamai skaičiuoti galingumo e, prognozes turinėti, taip pat nusatinėti, kad užskinti tiekimo saugumą. Dirbame regionių lygių ir taip pat tikimės, kad turėdami štai tikslus iki, iki 30 metų, galėsime plačiau vykdyti bendradarbiavimą, nes reikia daugiau bendradarbiavimo derinant nacionalinės politikas bei energetikos išteklių kombinacijas. Toks derinimas yra dėlis iššūkis ateičiai. Ir energetikos sąjunga yra kuriama tam, kad būtų išspręstos tos trijopas problemos, tai klausimas. Ir mes norime pasakyti, kad išpėsis rinkos dizainas jau parengtas, reglamentavimas jau irgi parengtas ir dabar jau reikia gyventi. Labai ačiū dėmesį. Dėkoju. Ponė Ragin. Kviečiu poną Musacį, jis yra ENSO generalinis direktorius, pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už galimybę suteiktą ENSO pristatyti mūsų darbą, už galimybę kalbėti apie e, energijos sąjungą. Norėčiau šiek tiek papasakoti apie tai, kas yra ENSO. 26 valstybės narės, 28 yra mūsų narės, narės Kipras ir Malta dar nėra mūsų organizacijos narės, nes ten nėra e, dujų sistemos, dujotiekių sistemos. E, 240 tūkstančių kilometrų siekia dujų vamzdynas Europoje, e, jis yra dėsis praktiškai visose šalyse, 23,1 procentą visame energijos mišinėje sudaro dujos. E, dujų ir elektros, štai kokia yra dimensija Europoje. Dujos visada niekada nebuvo vietinis verslas, e, išskyrus penktai, šeštai dešimtmečius, kai tos rinkos buvo labiau vietinės, bet nuo aštuntojo dešimtmečio susiformavo tarptautinė dujo rinka. E, dirbo šioje srityje įvairios sritis organizuodamos dujų paskirstimą. E, Europoje ir, ir kitose šalise. Būtent dėl to dujos buvo Europos verslas, nes bendradarbiavo visi e, perdavimo tinklų operatoriai. E, iš Rusijos, iš Olandijos buvo importuojamos dujos į Europą, tai prasidėjo nuo 80-mečio, iš Šiaurės Afrikos e, paskutinėme praeito amžiaus dešimtmečiuje ir dešimto dešimtmečio pabaigoje iš Šiaurės jūros taip pat buvo importuojamas dujas. ENSOC, kaip ir ENSOE, vaidina panašų vaidmenį. Mes turime tinklus visoje Europoje ir štai dabar skatiname e, vidaus energijos rinkos kūrimą. šiek tiek bendram vaizdui pristatyti. Norėčiau pasakyti, kad generalės vyrėjas savo visoms valstybėms narėms 12, 12 e, e, valstybių nariai įeina į valdytojų tarybą. Čia matote sprendimų prieimimo mechanizmą ir matome, matote visą bendrą struktūrą. E, žemesnė ta struktūra yra grinai operacinė struktūra. Visa tai tam, kad būtų priimtis tie sprendimai, kurių reikia. Enson e, užsima e, tinklo kodų kūrimu, tai užsima taip pat dujų tiekimu ir paklausos analizė, taip pat naudojimuosi bendrais veikimo instrumentais ir taip pat užsimama duomenų kaupimu. Tai štai, kad, paruoš, kad pasiruoštume svarbiausiai temai e, reikalinga atlikti tam tikrus darbus, parengti dokumentus. Ir kai sulauksime kvietimų iš komisijos, vis tą, tą ir darysime. Vienas iš svarbiausių dalykų, kurį turime įvertinti, yra platesnės visų suinteresuotų subjektų įsitraukimas iš proceso visoje Europ, e, Europoje. E, žalia zona, štai matosi, kas veikiama e, labiausiai, tai reiškia, kad įtraukti yra visi subjektai, mes dirbame visi kartu ir norime, kad Hemsok būtų tinkamai atstovaujama. Tai reiškia, kad ENSOK struktūra dirba su visomis valstybės tarėmis, su Briuselio komanda. Tai yra nedidelė tokia komanda, kuri yra remiama visų ENSOK narių. Ir ten yra įtraukti visi suinteresuoti subjektai, nes norime kuo platesnio e, konsensuso dėl pasiūlymo. Bendradarbiavimas yra vienas iš svarbiausių dalykų siekiant bet kokių tikslų, atliekant bet kokias užduotis, ypač energetikos sektoriuje. Nes čia visi suinteresuoti subjektai turi būti tinkamai traukti į procesą nuo pradžios iki pabaigos. E, ko pavyko, ką pavyko nuveikti iki šiol šiame procese, o būtent daug plačiau įtraukti suinteresuotus subjektus, kad rezultatų būtų pasiekta. Kokie buvo tie rezultatai? Tam, kad galėtume sukurti tikrą vidaus rinką, mums reikia taisyklių ir priemonių. Taisyklės yra pirmiausia tinklo kodas, tai yra ir kodeksas, ir mums e, taip pat reikalingos priemonės, kad rinkai galėtume teikti informaciją, kad būtų galima tinkamai atlikti darbus, kad būtų galima tinkamai parduoti ir pirkti dujas. Kokia padėtis dujų sektoriuje? Štai, Per penkerius darbo metus mes e, pasiūlėme ir e, dujų komitetas patvirtino tris kodeksus susijusius su uh, saveikumo mechanizmu, taip pat su pusiausvėros pasiekimu ir uh, paskui uh, užtikrinant tą saveikumą. Europos komisija patvirtino mūsų dokumentą praėjusį savaitgalį, balandžio pirmą Ir dabar dirbame prie tarifų klausimų ir e, pajėgumų didinimo palaipsninio klausimo. E, mes turime reikiamas gairias, kurias pasiūlė komisija, prie kurių mes dirbame, jas pas, patvirtino taip pat ir dujų komitetas. Dujų sektoriuje e, scenarijai galimi du, jie dabar įgyvendinami ir trūksta svarbiausio dalyko, trūksta paties įgyvendinimo visi NSUG nariai, dar ne visi parengė dokumentus, bet jie dabar taip pat bando ankstyvesnį to, e, to kodekso įgyvendinimą. Tai reiškia, kad yra dirbama kartu, siekiama užtikrinti tam tikros galimybių platformos, pajėgumų platformos sukūrimą ir tuo būdu siekiama suteikti galimybės visoje Europoje padidinti turimus pajėgumus. Mes taip pat esame pateikę ir naudingą priemonę rinkai, kurio dėka galima gauti informaciją. Egzistuoja viena platforma visai Europai ir ten yra išdėstyta informacija apie laisvus pajėgumus. Tad e, kiekvienas vartotojas turi supratimą, kur jisai savo dujas transportuoja. Diversifikavimas yra kitas labai svarbus dalykas, kuriant energijos rinką. E, reikia diversifikuoti ir tiekėjus, ir tiekimo kelius, tam mums reikia investicijų, tam mums reikia informacijos ir vizijos. Investicijos reikalingos tam, kad, kaip jūs žinote, dujų ištekliai Europoje mažėja ir matome, kad dujų vartojimas nemažėja. E, ateitie galbūt sumažėjimas ir bus pastebėtas, bet ateityje galime susiturti su tokia situacija, kad kai, nacion, kai, kai nacionalinė gamyba taip pat nebedidės, nors jinai egzistuota, mums reikia nacionalinės gamybos mažėjimą įtraukti į mūsų planus. Tai gali būti integruoti į kitas galimybės, tai gali būti biometanas, tai gali būti skalūninės dujos, jos gali būti pasitelktos uh, tam trūkumui padengti, bet visa tai turi būti e, daroma atsižvelgiant pirmiausiai tvarumo e, tikslą. E, būtina galvoti apie naujus tiekėjus ir tam būtina užtikrinti sąžininką konkurenciją rinkoje. Tačiau, kai kalbame apie infrastruktūrą, turime kalbėti ir apie tai, kaip ją kurti, kaip ją plėtoti. Mes čia turime pateikę savo dešimties metų plėtros planą, jis buvo patvirtintas praeitą mėnesį. Matote, kad yra daug projektų, kuriuos pateikėm Kai kurie jau sulaukė patvirtinimo, kai kurie patvirtinimo dar laukia. Ir paskui, kai jau tie projektai būna patvirtinti, tuomet Taigi sakiau, sako kalbėtojas, kad tuo met, kai e, infrastruktūra yra sukurta, e, praeina daug laiko iki projektų gyvendinimo. Jau sakiau, kad problemų tebelieka nemažai, kuriant e, būtiną infrastruktūrą Europoje. Ir perkim prie paskutinės gairės. Visa šitą informaciją leis jums susidaryti štai kokį vaizdą. Infrastruktūros reikia, nes Europai dujos yra reikalingos. Visą tai tam, kad būtų galima padidinti tvarumą, konkurencingumą visos dujotikio sistemos Europoje. Taip pat būtina kuo greičiau įgyveninti visas taisyklės, kurios jau egzistuoja. Ačiū ir atsiprašau, kad šiek tiek viršiau pasakymo laiką. Ačiū. E, Dėkoju poniai Hagen ir poniai Muzaci. Kol kas nebuvo prašymų pasisakyti. Koordinatoriai, prašau, kas norite kalbėti, arba jų koordinatorių atstovai turi, turi po tris minutės, o po to bus dar po minutę kitiems nariams, ne koordinatoriams. Prašau. Thank you very much. Labai ačiū. Taip papatyta labai daug informacijos per labai trumpą laiką. Na, tačiau užduoti klausimą. Jūs minėjote apie tos tokius blokelius pagrindinius ištiekimos pusės, tai kad Europa mažai gali pagaminti dujų ir tai mažėja. Kaip jūsų vertinimu, kiek čia svarbios būtų skalūnų dujų, skalūnų dujų plėtra? Kokį procentą dalį Europos tiekimo gal, galėtų užtikrinti skalūnų dujas. Ačiū. Taip. Na, skalūnų dujos gali vadinti tam tikrą vaidmenį. Žinome, kad Europoje mūsų situacija yra kiek tokia negu JAV. Ir taip pat energetikos sąjungos komunikate irgi buvo apie tai kalbama, kad e, skalūnų dujos yra vienas potencialus šaltinis, kur, iš kurio Europa gali laimėti naudodamasi tokiamis šio šaltiniu. Tačiau norėčiau pasakyti, kad kiekviena valstybė narė turi pati nutarti, ar naudos ar ne skalūnų dujas. O dėl procento, tai, na, aš tikslų skaičių dabar neturiu, bet štai skaidrėse dar galite rasti kelis mūsų pasiūlymus bei mūsų svetainėje, kur kalbama apie dešimties metų plėtros planus. Taigi, skalūnų dujams numatyta, kad maždaug 2020 metais potencialas siekia keletą milijardų kubinių metrų, o 30 metais, kad prognozija būtų, kurią reikia žinoma patvirtinti, tai būtų, kad tai gali pakilti iki, iki galbūt 20-30 milijardų kubinių metrų dujų. Tai būtų dešimto, bent dešimtoji dalis nuo, tarkim, praėjusiu metu poreikio, kiek, kiek suvartojama dujų Europoje. Ir kaip sakiau, žinoma, dar yra aplinkosaugos klausimai. Ir dėl to jau valstybės narės turėtų nutarti, kokia yra geriausias politika. Na, žinoma, prezentacijai neturėjau daug laiko, bet norėčiau dabar pasakyti, kad svarbiausia yra bendrabiavimas. Ir pasus penkis metus ENSOC daug pasiekė būtent dėl bendrabiavimo. Kad, būt, kad būtų galima pakeisti tris kartus dešimtmečio planą, pateikti naują informaciją, surinkti visą tai, pateikti viską rinkai ir surinkti iš institucijų visą informaciją, taigi bendarbiavimas yra esminis dalykas, jeigu norime tęsti veiklą. O kitaip, jeigu visi dirbsime atskirai ir patys savo, tai nieko bent nepasieksime tikslų. Ačiū. Ačiū. Fraudyblė. Ein herzliches Dankeschön für Ihre interessanten Ausführungen. Dėkoju. Išklausime tikrai įdomių pranešimų. Turiu du klausimus. Trečiasis energetikos paketas, jeigu teisingai prisimenu, Ar suprantate vokiškai, klausė kalbėtoja. Tad dar kartelį paklausiu, kad kaip girdėtumėt vertimą. Ar girdit mane, girdit vertimą? Ačiū, sako kalbėtoja. Tai štai, aš sakiau, kad e, esu jums dėkinga už įdomius jūsų pranešimus. Turiu du klausimus. Mano supratimu, trečiasis energetikos paketas e, yra 2009 metų reikėjo, reikėjo įgyvendinti 2011, dabar 2015. Ir dėja, dar esam labai toli nuo bendros energijos rinkos. Tad norėčiau paklausti, ar galėtumėt patarti, ką nors Europos komisijai? Ką reikėtų daryti, kad šis bendros energijos rinkos, vidaus energijos rinkos skūrimas paspartėtų? Žinau, kad daug kas buvo nuveikta, tačiau kai pasižiūrime kiek buvo vėluojama įvairiose valstybėse narys, narėse įgyvendyti šį paketą, kiek buvo tuščiai rausiamasi ten, kur nereikia, tai tuomet e, kyla klausimas, ką daryti, kad greičiau būtų skurta ta rinka, kurios mums taip reikia. Na ir kitas klausimas. Jūs teikiate konsultacijas komisijai ir valstybėms narėms, ką patartumėte komisijai ir valstybėms narėms, kad būtų žengiama greičiau šios bendros rinkos kūrimo keliu. Dabar dar dėl kai kurių valstybių narių gebėjimų, pajėgumų. Aš esu iš Vokietijos. Mano šalyje daug diskutuojama apie tai, e, apie pernelyg didelius pajėgumus ir pernelyg, didelius, mm, pernelyg menkus pajėgumus. Ką galėtumėt pasakyti šiuo klausimu? Ačiū. Sako ponia Hagen, be abejo, greitis yra labai svarbus dalykas. Mes Štai dirbame jau ne su pirmu ar antru, bet su trečiu energetikos paketu. Ten reguliavimo daug, taisyklių labai daug. Turime įgyvendinti visą tai kuo greičiau. Ir tada jį gyvendinus veiks ta bendra vidaus rinka, nes viskas, ko jai reikia, jau yra įgyvendinta. Dar lieka padaryti keletas dalykų ir paskui jau ta rinka galės veikti. Kaip pagreitinti tuos procesus? Perdavimo sistemų operatoriai turi dirbti greitai ir kuo greičiau gyvendyti numatytas taisyklės. Galbūt e, energijos reguliavimo agentūrai taip pat reikėtų dirbti greičiau, dar trūksta kai kurių grandžių, bet šiaip energetikos sąjunga e, turi susikurti. E, būtina, kad būtų tam tikras ryšys numatytas tarp mažmeninės prekybos ir, ir rinkos apskritai, tačiau e, jeigu trečiasis energetikos paketas bus priimtas ir įgyvendintas, tai visos sąlygos bus E, jau įgyvendintos, kad ta rinka galėtų e, veikti. Tad visi turime į tuos darbus įsitraukti. Taigi priemonės jau yra, o valstybės narės turi pasistengti. Tai aš optimistiškai vertinu <laughs> šios dalykus. Kai dėl pajėgumo rinkos. Jau sakėm, kad mums reikia įgyvendinti numatytus tikslus ir nebandyti peršokti prie pajėgumų rinkos. Tuo tarpu turime pirmiausia sukurti bendrą energijos rinką. Turime tuo tarpu siekti lankstumo kažkokių nuostatų, galime bandyti spartinti visus procesus ir nesėdėti ir laukti, kol kažkas išsispręs, kad paskui jau gyvenysime pajėgumų rinką. Tad pirmiausia, kaip jau sakiau, turime tą vadinamą tikslą, modelis numeris vienas turime gyvendinti pirmiausia. O paskui jau, jeigu reikės, reikės e, vystyti tas pajėgumų rinkas. Jos turi būti ne nacionalinės, jos turi būti Europos ir turi būti užtikrintas, e, užtikrinta ta tarp valstybinė dimencija. E, valstybės sienos neturi stabdyti šių procesų. Tad manau, procesas bus šiaip ne, ne pigus, bet pirmiausia, kalbėkime tik apie energijos vidaus rinką. Ponas Keliai, prašau. Uh, Labai ačiū už Jūsų pasisakymą, už pristatymą. Turiu du klausimus. Taigi turiu du klausimus. Kiekvienam kalbėtojui paklausimą. Pirmiausia, dėl reikiamų investicijų. Jūs minėjote 150 milijardų. O iš kur? Iš kur tie pinigai ateis? Ir jeigu pinigų nebus, tai kokios bus pasiekmes? Toliau kitas klausimas dėl dujų. Tai nes nedalyvau Dublinė konferencija ir manau, kad situacija su Rusija, geopolitinė situacija dėl Ukrainos, manau, visiems paskatina šiek tiek atsidėkėti Europoje ir ieškoti kitų tiekėjų ir galbūt e, sakytinos gamtinos dujos čia gali padėti. Ir, ir gerai, nes iš tikrųjų daug kur pasaulyje galima nusipirkti dujų. Tik tas klausimas yra dėl biodujų. Kokį vaidmenį jos gali vaidinti ir kokią rinkos dalį gali užimti ir ar tai, ar tai bus konkurencingas dalykas, lyginant su, su gamt, gamtinėmis dujomis ir su suskystintomis gamtinėmis dujomis. Ačiū. Taip, atsakykite investicinę klausimą. Taip, ačiū. 150 milijardų eurų. Tiek planuojama iki 30, 30 metų. Ir šie pinigai turėtų ateiti iš klientų, iš vartotojų. Ir tačiau nauda iš to yra didžiulė, nes iš vieno investuoto euro bus gauta 2 eurų nauda. Taigi tai labai yra pelninga investicija. Jeigu aš turėčiau pati pinigų tiek, tai aš juos ir investuočiau tokiu būdu. Ko mums reikia, tai jos tai yra stabilios reguliacinės aplinkos, kad ENSO tikrai gautų gražą, kuri būtų gera, O dauguma valstybių pasakyčiau, kad tai ir vyksta. Nes valstybės narės supranta ir mato, kaip svarbu yra kurti tinklus. Tad pinigai visuomet, aišku, yra iššūkis, tačiau taip pat svarbu yra, kad būtų stabili teisinė aplinka. Ir tai yra įmanoma. Taip, dabar dėl dujų minėjote krizę su Rusija ir Ukraina ir apie tai, kokios problemos gali ir Europai tekti. Tai žinoma, tai reikia turėti galvoje ir tai reikia turėti galvoje tam, kad būtų investuojama į vairias dujų formas, tiek biodujas, tiek suskystintas gamtinės dujas ir kitas nekonvencinius dujų būdų formas, kaip kolega jūs minėjo. Bio dujas yra vienas iš gana konvencinių būdų ir jas gali naudoti tinklo vartotojas, jeigu tinklui tinka dujų kokybė, tad mes jokių problemų nekyla. Investicijas pasuomet yra esminis dalykas. Tam, kad tikrai veiktų vidaus rinka, bet tai šiek tiek lies ir ankstesnį klausimą, tai kad tikrai veiktų vidinė rinka, mums reikia, kaip jau sakiau, pirmiausia taisyklių ir užtikrinti, kad taisyklės tikrai veiktų. O įgyvendinti tai reiškia, kad visi kartu turime dalintis atsakomybę, kad visi vadintų savo vaidmenį ir įgyvendinti tai, kas jiems, kas jiems priklauso. Ir toliau turime tame dirbti kartu su perdavimo, perdavimo sistemo operatoriais, dirbti valstybių viduje ir sistemų operatorių viduje, tam, kad būtų galima optimizuoti situaciją. Vis dar svarbu turėti daugiau jungčių, kad būtų galima išspręsti kurios problemas tam tikrose teritorijose, jau pavyzdžiui, kai kurios Baltijos, tarkim, Baltijos šalių situacija dėl Rusijos yra tokia jautri. Tad stabili teisinė aplinka. Aš pasakyti, kad JAV yra stabilios, aiškios taisyklės ir jos veikia jau dešimt ir daugiau metų. Ir būtent to reikia, kad pritrauktume investuotojus. Kiek klausimą, kas duos pinigų? Tai buvo pasakyti, kad investicijas atsipirks, tačiau žinoma, investuotojai patys turi suprasti, kad tikrai atsipirks. Ir tai ypač dujoms labai svarbu, kad būtų tinkamas, tinkama dujų dalis e, energijos mišinyje ir tam reikia geros vizijos. Vizijas reikia tam, kad investuotojai gamintų, e, gamintų dujas ir taip pat infrastruktūrą plėtotų. Nes neužtenka vien tik tai plėtoti dujų telkinius, kad ir kokią formą taip paskui dujos būtų perdomas, ar tarkime, suskitos gamtinės dujos kitais būdais. Ir biodujas yra viena tokių galimybių. Vienas, vienas dalykų, ką galima plėtoti vietoje. O kai dujas jau patiekiamos į tinklą, tai tuomet jau neįmanoma įsakymus užanspauduoti, kad čia jos yra vienokios ar kitokios, kai jau sistemoje jos keliauja. Ir žinoma, galima tam tikrą kiekį užtikrinti. Aš pats manau, kad bio dujos galbūt bus svarbios vietiniu lygiu. Tačiau galbūt nėra labai naudinga transportuoti biodujas iš vieno Europos galo į kitą. Bet kitą vertus, kai jau patenka į tinklą, tai jis jau būna tinklė ir niekas jų nebe, nebeišrušiuos, nebeišfiltruos. Tačiau vėlgi svarbiausia yra teisinės aplinkos stabilumas, reguliacinės aplinkos stabilumas, kad e, investuotojai galėtų matyti tam tikrą viziją dujoms Europos energetikos mišinyje. Ačiū. Okay. <clears throat> I have my, put myself on this. Uh... Pirmininkas, aš ir save įtraukiau į klausiančių sąrašą. Ir norėčiau kreiptis jūs, ponė Muzacija. Jūs kalbėjote apie gyvendinimo būklę. Šveicarija, Norvegija irgi ko gero galėtų plėtoti savo tinklus Švedija, Norvegija taip pat. Ar galėtumėt paaiškinti, kas ir kaip? Jeigu atsimenate, Europos žemėlapį, kurį e, e, rodėme, galėčiau pasakyti, kad Šveicarija yra mūsų viena iš narių, Norvegija taip pat viena mūsų iš narių, Ukraina taipogi ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija. Mes susitiksime E, netrukus kitą savaitę, klausim jų, ar, ar, jiem, ar tos valstybės, kurios nėra dar mūsų narės, norėtų jomis tapti. Tai štai. Šveicarija yra ne ES valstybė. Na, norėčiau pasakyti, kad tai yra kitokia šalis. Švedija turi nuspręsti, prie kokios platformos nori prisijungti. Jūs turite vieną iš tų pajėgumų platformų dokumentuose ant savo stalo ir ten galėtų būti kūrima viena iš tų trijų platformų Europoje. Kaip jau sakiau, dabar mūsų narės yra 26-28 valstybių narių, plus 4 ne ES valstybės - Šveicarija, Norvegija, buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Ukraina. Dėkuoju, sako pirmininkas, ar yra kitų klausimų mūsų svečiams? Regisi ne, tad labai ačiū Jums, ponia Hagen, ir Jums, ponia Muzacija, už Jūsų pasisakymus, už dalyvavimą mūsų diskusijoje. Ir dabar turime keliauti prie kito mūsų posėdžio klausimo. ITRE komiteto komandiruoti į Vašingtoną ir Pensilvanija. E, kai kas susitiko su kongreso nariais, kurie dabar yra atvykę į Briuselį. Ir iš tikrųjų diskusijos jas buvo įdomi. E, čia posėdėje dalyvauja keletas kolegų, kurie dalyvavo šiame vizite, vyko ten ir mums būtų džiugu išgirsti komandiruotės dalyvių apibendrinimą. Apie tai gal ponas Petersen galėtų pasisakyti, jis buvo delegacijos vadovas, man atrodo. Jūs ko gero galėtumėt pradėti, o ir paskui delegacijos nariai papildytų jūsų pasisakymą. Prašau, žodis jums. Čia. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Vyko 39 narių misija į Vašingtoną, į Pensilvaniją. Tai vyko šį metų kovo mėnesį ir mes siekiame stebėti tai, kaip Pensilvanija ir Ohajuje yra naudojamas e, skalūnų dujos, nes ten buvo didelis dujų naudojimo mokymas ir mes sutikome su vietos atstovai, NVO, e, valstybės atstovais, taip pat ir įmonėmis ir aplankėme vieną iš e, išgavimo vietų, Jutika, vietovė Ohajuje ir mūsų taip pat bendravėm su aplinkosaugos departamento atstovais ir kalbėjome apie tai, ar valstijos konkuruoja, kad pritrauktų, pritrauktų e, sklūnų išgavėjus ir kad dėl to galbūt mažina aplikosaugos standartus. Taip pat kalbėjome apie tiek, kiek federalinių lygių reglamentuojamas yra reglamentuojama šių dujų gavyba ir kiek reglamentuojama vietos lygių. Taip pat kalbėjome apie tai, kokie yra santykiai tarp šio sektoriaus ir kitų sektorių, pažiūrėjomės ūkio ir turizmo, ir apie tai, kokių pamokų jie išmoko iš tiesiekros pusės. Taip pat delegacija susitiko ir su pietryčių Pensilvanijos aplinkosaugos projekto atstovais, taip pat nacionalinė agentūra už švarų vandenį ir buvo kalbama apie tai, kokius sveikatos problemas gali sukelti skundujos, e, skundujų e, gavybą, bei kaip tai gali paveikti gamtą, gyvūnų rušis e, pažeidžiamas. Ir susikame su universiteto mokslininkais, kur, iš kur išklausėme, ką mokslininkai gali pasakyti apie skalūnų dujas, bei kaip Pittsburgo ekonomika jos paveikia. Taigi aplankėme Ohajuje Jutiką vietovę, 120 km nuo Pittsburgo šis laukas yra. Ir dėl to teko vietinės sunkvežimį šiek tiek pasivažinėti. Kam, ta įmonė Total kartu su Chesapeake, amerikiečių įmonė, kartu dirba šiame lauke. Ir Total parodė delegacijai, kaip vyksta gavyba, kaip vyksta paskui dujų spaudimas. Na, vis tai buvo labai įdomu. O paskui Vašingtone Mes tikome su įvairių institutų atstovais, taip pat federalinio komunikacijos tarnybos atstovais bei kai kuriais kongreso nariais. Taip pat dalyvavome energetikos saugumo seminare, kur buvo kalbama apie ES ir JAV perspektyvą ir Carnegie fondas finansavo šį seminarą ir tam buvo kviečiami įvairius ekspertai, kurie kalbėjo apie tai galimybę plėtoti bendrą JAV ir ES e, energetikos strategijos, energetikos saugumo strategija ir kaip JAV, pažiūrėjau, gali padėti sumažinti klausimį nuo rusiškų dujų ir galbūt e, palyginant e, amerikietiškų dujų eksportą. Taip pat aplankėme bendrumų komitetą atsakingą už energetiką, taip pat pakvietėme komiteto atstovus apsilankyti Briuselyje. Taip pat įtirė delegacijos kongresmenų Michael McCall kuris yra mokslo technologijų komiteto pirmininkas ir dalinamės mintimis apie įvairius, įvairiomis temomis, taip pat apie energetikos išteklių tiekimo saugumą ir perdavimą. Ir JAV energetikos departamentas tiko su Christopher Smith, kuris yra vadovas departamento, taip pat Nikolas Sherman dalyvavo, kuris yra JAV ir ES energetikos tarybos pirmininkas taip pat dalyvauja darbiavimo organizacija ir tai buvo vienas įdomiausių posėdžių visos kelionės metu. Mes išgirdome apie skundųjų bumą JAV, apie naujų aplinkosaugai, nekeks, apie, apie nekeksmingų technologijų kūrimą, apie tai, ką reiškia tai, kad padažnėjo žemės drebėjimų, kai kur, kur kasaminų įgrėžiniai yra. Galiausiai įtrė susitiko su Federalė komunikacijos komisija, kur buvo kalbama apie naujas taisyklės, kurias ši agentūra neseniai visai priėmė. Taigi, ponė pirmininkė, norėčiau užbaigti padėkodamas visiems kolegoms, kurie dalyvavo delegacijoje, už tai, kad jie dalyvavo šioje tokioje įdomioje kelionėje. Buvo tikrai labai smagu, labai įdomu. Ir su amerikiečiais labai gerai padiskutavome. Taip pat labai dėkoju ir sekretariatui už įdėtą darbą ir už kantrybę pradėtą delegaciją. Labai ačiū. Ačiū e, už pristatymą. Už tokį trumpą pristatymą labai įdomu. Dėkui už puikias išvadas. Norėčiau pasiūlyti, kad labai daug kas šiandien dalyvauja Ir kadangi jūs turite raštu parengęs dokumentą, galbūt būtų galima įtraukti, pažiūrėjau, protokolą šitos posėdėje, įtraukti tai, kad visi galėtų šią santrauką paskaityti. Nes 12 berats narių dar bent turėtų pažiūrėti jūsų išvadas toliau. Ponas Riubech. Ja, recht herzlichen Dank. Äh. Dėkoju. Aš taip pat noriu padėkoti mūsų delegacijos vadovui ir, ir visiems rengusiems mūsų kelionėms. Mūsų komandiruotė buvo tikrai puikiai parengta, diska, diskusijos buvo įdomios. Du dalykus norėjau dar pabrėžti. Pirmiausia, diskusijoje dėl skalūnų dujų mes sustikome ir su aplinkos apsaugos organizacijų, nevyriausybinio organizacijų atstovais. Tie susitikimai parodė, kad technologijos yra gerai išplėtotos, saugumas ir aplinkos apsauga yra, galima sakyti, užtikrinti dalykai. E, tad aplinkosauginiai dalykai sprendžiami žymiai sėk, sėkmingiau, kai dėl skalūnų dujų pastaraisiais metais apie milijoną darbo vietų, naujų darbo vietų JAV buvo sukurta. E, dabar 70 milijardų eurų siekia e, investicijos į šią sritį. Nepamirškime, kad amerikiečiai iki 20 metų e, vien iš dujų sektoriaus gaus 40 milijardų eurų pajamų. Tai reiškia, ES biudžetas yra tokio dydžio. Mes Taip pat, kaip dėmesį į tai, ką, kokį klausimą kelia Europos komisija, kalbėjome apie skaitmeninę rinką. Tačiau trilogo procese šiek tiek įstrigome. Manau, kad atėjo laikas e, suteikti naujų, naują impulsą šiam procesui. JAV šios rytie egzistuoja labai paprastos rinkos veikimo taisyklės ir aš manau, kad su EFCC mes galėtume taip pat ateityje e, kurti rinką, kuri būtų labiau orientuota į rezultatą. Galėtume pasisemti patirties iš to pavyzdžio ir daugiau bendradarbiauti ateityje. Ačiū. Vėlmininkas, ačiū. Ar yra dar klausimų? Regis ne. Aš dar turiu klausimą. Vakar pastebėjau, kai susitikom su kongreso nariais, mes irgi kalbėjome apie energetiką, skalūntujas ir panašiai, niekas nekalbėjo apie brandolinę energiją. Tas man kilo klausimas, kodėl apie tai nekalbama jūsų kelionės ataskaitoje. Kas vyksta brandolinėje srityje dabar JAV? Ar kas, ar kas nors buvo apie tai pasakyta? Atsakymas. Na, apie brandolinę energiją nebuvo kalbėta, nes programoje tai nebuvo numatyta. Diskutavome apie skalūnų dujas ir net turėjom galimybę nuvykti ten, kur tos dujos išgaunamos. E, ten vykdomas žemės plūtos skaldimo operacijos ir užtikrinamas dujų išgavimas. Tad e, apie brandolinę energiją visiškai nebuvo numatyta diskutuoti. 3,5 dienos iš viso praleidome JAV iš Pittsburgo į Ohają turėjom keliauti, tai užima pakankamai laiko ir labiausiai mums susitelkia prie mūsų tikslo aplankyti skalūnų dujų gavybos vietas. E, ir iš tikrųjų buvo tikrai įdomu ten lankytis. Pirmininkas dėkoju. O ir dabar periname prie paskutinio darbo tvarkės klausimo. Prie kitų klausimų. Ar kas nors norėtų kažką pasiūlyti? Jeigu ne, tai tiesiog norėčiau priminti, kad susitiksime kitą kartą, gegužės 28 dieną, posėdis vyks nuo 9 iki 12.30 ir paskui po pietų nuo 15 iki 18.30 valandos. Visiems geros dienos, dėkoju.